Bon, bon après-midi à, à tout le monde. J'espère. Labą dieną visiems. Tikiuosi, kad puikiai praleidote atostogas. Šie metai bus labai svarbus vystimosi komitetui. Mes sieksime labai svarbių tikslų, ypač kovoje su klimato kaita ir jos įtaką besivystančiams valstybėms. Pradžiai mes turime patvirtinti darbo atvarkę. Ar yra prieštaraujančių, ar norėčiau išsakyti komentarus mūsų darbo atvarkės projektui? Jei ne, tai tuomet darbo atvarkę tvirtiname. Turime ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimą dabar. 2010 m. birželio 21-22, Liepos 1 ir Liepos 5 posėdžių protokolus jūs visi gavote. Jei turite kokių pastabų dėl šių protokolų, prašysiu apie tai pranešti sekretariatui iki mūsų šio posėdžio pabaigos. Jei e, po, kokių pastabų nebus, tuomet šie protokolai bus laikomi patvirtintais. Taip pat noriu priminti, kad e, neįlinis mūsų, posėdžio, e, mūsų komiteto posėdis įvyks rytoj Gėdų salėje nuo dviejų iki pusės trijų dėl potvinio, dėl Pakistano, ypatingos krizės Kristalina Georgieva komisarė ateis į mūsų posėdį ir kalbės apie apie tą krizę, apie nesiniai įvykusi e, vizitą e, ten. Tai yra rūpiučio 23-25 dienos vizitas. Noriu pakviesti jūs visus dalyvauti šiame svarbiame posėdėje rytoj. Ar, ir, ar Europos komisija nori ką nors paskelbti? Ne, ačiū. E, kol kas negavome jokio klausimo, kuris turėtų būti keliamas komisijai. E, šiai dienai mūsų posėdžiui mes nieko negavome dar. Taigi, tuomet pereisime prie darbo atvarkė šešto punkto. Tai yra kai kurių pagrindinių gairių taikymas eksporto kreditui, kas yra skirta oficialiai remiamiems eksporto kreditams e, rekomendacijos. Čia eina kalba būtent apie eksporto kreditus kurie remiami oficialiai, kurie yra laikomi kaip e, geras dalykas besivystančių valstybių atžvilgių, tačiau kai kurie kiti kritikuoja tai, nes kalbama apie tai, kad yra remiamos kai kurios įmonės e, tose valstybėse, o tuo tarpu kitoms tos pagalbos nėra ir be to kyla klausimų dėl um, darbo teisės, e, aplinkos apsaugos ir kitų klausimų. Barstas yra mūsų nuomonės referentas, atsakingas komitetas yra INTA. Čia taryba svarsto kai kurių rekomendacijų taikymą oficialiai remiamės eksporto kreditams, tai ir numatoma įtraukti į bendrijos teisę, kad būtų galima atspindėti šio klausimo vystimosi aspektą, kai eina kalba apie eksporto kreditus, reikia užtikrinti, kad būtų jie pritaikyti prie. prie tų reikalavimų, kurie yra keliami tvariam vystimosi, vystimosi pagalbos teikimui. Ir jūs visi turite jau gavę darbinius dokumentus šio klausimu ir dabar ponui Stas suteiksiu žodį šešioms minutėms. Dankjie voorzitter, collega's. Um, het lijkt een technisch uh, onderwerp, maar het is, uh, denk ik. Collega's, na, ši tema skamba labai dalykiškai ir tikrai sutinku, kad ji labai svarbi. Na ir INTA komitetas taip pat parengs savo nuomonę Taigi šie kreditai yra labai svarbus remiant ir skatinant eksportą. Na ir čia atsižvelgiame į eksportuojančias įmonės, ypač tais atvejais, jeigu gavėjai negali apmokėti prekių. Na ir ypač e, jeigu čia kalba eina apie tokius eksporto kreditus, kuriuos draudimo įmonės neatsima apdrausti arba juos apdrausti ir labai sudėtinga. Na, neretai tokie kreditai teikiami e, viešosiams įmonėms, kai kurie, kai kurie teikiami privačioms įmonėms, kurios užsima eksportu. Na, galbūt kolegos nelabai, kai kurie iš jūsų pažįstate šią temą, sudėtingai savokos. Na ir e, Finvera suomiškai E, e, angliškai export credit. Na, tiesiog kiekvienoje šalyje egzistuoja special, specialūs terminai, specialios savokos, o taip pat ir draudimo įstaigos. Na ir tokie kreditai suteikiami pagal tam tikras taisyklės. Taisyklės yra nustatomas OCD kontekste, tačiau teisinio požiūriu šie, šios taisyklės nėra privalomo pobūdžio, tačiau jos yra tam tikras pagrindas, kurio remintis valstybės gali suteikti, valstybių vyriausybės gali suteikti eksporto kreditus. Na ir jeigu norite pasigilinti į šią temą, tai ir atsižvelgite į tai, kad užsienio politikos generalinis direktoratas yra parengęs atitinkamą dokumentą, kuriame ir uh, nurodytos visos šios uh, taisyklės. Na ir startis OCD kontekste reiškia, kad yra priimti susitarimai e, viešųjų kreditų teikimui. Na ir atitinkami susitarimai OCD kontekste ir jų nuostatas bus perkelti ir ES teisę. Na, na ir kadangi mes dabar turime daugiau įgaliojimų, tai dabar, nors anksčiau ši tema buvo priskirtina bendro sprendimo procedūrai, tai dabar mes jau čia turime daug e, didesnę įtaką. Na ir e, OCD atitinkamos rekomendacijos taip pat bus perkeltos į bendrijos teisę. Na, daugiausia kompetencijų čia turi tarptautinės priekybos komitetas, na, o mes, mūsų komitete, turėtume patikrinti, kokį, kokią įtaką tokie kreditai turi e, pagalbai vystimuisi. Na ir aišku, labai svarbu užtikrinti teisinį aiškumą, kuris labai svarbus draudimo įmonėms, kurios suteikia tokių uh, eksporto kreditų draudimą tam, kad e, jeigu rizikingais atvejais e, kiltų konfliktai, nereikėtų kreiptis į, e į tarptautinę prekybos organizaciją. Juolab, kad e, nuostatos reglamentuojančios eksporto kreditų draudimą yra sudėtingos, galbūt nepilnos, nelabai aišku, kokia reikia garantijų, taip pat nepakankamai aiškios tokios temos kaip ir kova su korupcija, žmogaus teisų klausimai. Nu, taip pat reikėtų pasižiūrėti, ar suteikiant tokius kreditus nebus pažeidžiamos um, žmogaus teisės, taip pat aplinkosauginės nuostatos ir panašiai. Na ir šie e, kreditai neretai skirti finansuoti kontroversiškoms sritims, kaip pavyzdžiui, galbūt ginklų įsigijimui arba labai nekologiškam gamtinių išteklių eksploatavimui. Na, arba kartais tokie kreditai teikiami projektams finansuoti, kuriuos finansuoti atsisakė pasaulinis bankas. Na, bet tačiau pasižiūrėkime į mūsų e, komiteto veiklos rytį. Na ir neretai besivystančiose šalyse dėl tokių eksporto kreditų tos šalis įsiskolina. Nes jeigu pasižiūrėmėsime viską konkrečiai, tai e, pamatysime, kad neretai iškyla tam tikras pavojus. Tarkim, jeigu ekspertų, ekspert, eksportų kreditai suteikiami nesilaikant nustatytų taisyklių ir jų tinkamai neapdraudžiant, tai tuomet kyla pavojus, kad bus labai sudėtinga siekti mūsų visų bendrai palaikomų tūkstantmečio vystimosi tikslų. Nes e, tokie ekspert, eksporto kreditai yra gražinami per Paryžiaus klubą. Taip pat yra tam tikros tokių draug, kreditų draudimo įstaigos. Na, Ir tokiu būdu tie kreditai, tiesą sakant, yra siejami su tam tikromis sąlygomis juos gaunančiam šalims. Dar vienas dalykas. Iš OCD kontekstų žinome, kad e, neretai besivystančios šalis įsiskolina tam, kad galima būtų gražinti vystimosi pagalbos duomenis. Mano ankstesnė nuomonė atkreipė dėmesį į septynis aspektus. Na ir dabar, e, rengdama šį pranešimą, kurį tikiuosi parengti iki šio mėnesio pabaigos, atkreipsiu dėmesį iš tai, ką. E, kaip jau minėjau, vyko dėrybos OCD kontekste buvo nustatytos tam tikros sąlygos ir jos bus perimtos ir į mūsų teisės aktus, tačiau šios nuostatos neturėtų prieštarauti Lisabonos sutartyje nustatytiems vystimosi tikslams, pavyzdžiui, teisinės valstybės principus, skatinimų ir taip toliau. Taigi, mm, jeigu mes laikysime šių taisyklių, tai tuomet su sąlyga, kad tokie eksporto kreditai neturės neigiamų pasiekmių. Ir ar jie nepažeis anksčiau prisimtų regioninių ar nacionalinių įsipareigojimų. Ir e, išduodant e, eksporto kritikus, kreditus negalima nuliuoti tų garantijų, kurios buvo išduotos jungtinių tautų kontekste. Taip pat reikia pasirūpinti, kad nuolat būtų kontroliuojami kriterijai, kurie siemi su šių kreditų suteikimu. Taigi kontrolė yra labai svarbi. Reikia, nes neretai kila pavojus, kad uh, pamirštami įsipareigojimai siejami su šių kreditų įsipa... suteikimu. Dar vienas dalykas. E, pirmininkė, jums tikriausiai patiks tai, ką aš dabar pasakysiu. Atitinkamos nuostatos rekomendacijos turi rekomenduoti, kad e, būtų laikomasi tarptautinių nuostatų skirtų kovai su korupcija. Čia paminėčiau, pavyzdžiui, ir nuostatas E, skirtas e, kovai su socialinė atskirtimi arba aplinkosauga. Taip pat turėtų būti nustatytos konkrečios nuostatos reglamentuojančios informacijos teikimą ir ataskaitų teikimą. Taip pat e, reikėtų atkreipti dėmesį ir apie poveikį klimato kaitai. Prie šio klausimo dar sugrįšime. Na, šiuo metu mes ES kūrėme naujas nuostatas ir tai reiškia, kad ES tvirtinamos priemonės turėtų atitikti ir klimato kaitos tikslus. Na ir jeigu, jeigu kartą buvo panaikintos skolos, įsiskolinimas šalyje, tai tuomet uh, E, reikia pasirūpinti, kad e, <clears throat> būtų panaikinti su eksporto krities susijęs įskolinimai. Ar... Na ir aš viską derinsiu su, su INTA komiteto pranešėju ir savo ruoštų ketinu siūlyti atitinkamus pakeitimus dėl teisėkuros procedūros. Aš manau, kad e, savo pranešimą išbaigsiu iki šio mėnesio pabaigos, tuomet spalio pradžioje galėsime jį aptarti mūsų komitete. Po to kolegos galės teikti savo pakeitimus Na ir po to spalio viduryje bus balsamas mūsų komitete dėl mano pranešimo su pakeitimais ar be jų ir galiausiai ir gruodžio mėnesį bus balsuojama plenarinėme posėdėje. Ir nuolatos palaikau ir palaikysiu ryšius su INTA komiteto pranešėjo, taip pat ir su Belgija kaip pirmininkaujančia šalimi, nes Belgija kaip pirmininkaujančia šaliai norėtųsi, kad šis klausimas ir jos varsmas būtų užbaigtas iki metų pabaigos. Na ir tikėkime, kad e, pavyks greitai sutarti su taryba, nes tai yra įprastinė teisėkuros procedūra. Labai ačiū už jūsų labai svarbu atliktą darbą ir už jūsų pristatymą. Dabar kas pageidautų iš parlamentarų pasisakyti šio klausimu? Aš norėčiau išsakyti trumpą komentarą. Man atrodo, kad tinkamai sureguliuoti eksporto kreditus yra labai svarbu, kad būtų tinkama teisinė bazė yra labai svarbu. Ponas Deny Redonė iš komisijos. Um. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Noriu tik pasakyti, kad mes atidžiai išanalizavome jūsų pranešėjo parengtą darbinį dokumentą. Uh, Ir su Intos pranešėjų labai intensyviai jau dirbame, labai sveikiname iš komisijos pusės, um, iš, prin, dėl principų pasakysiu, labai uh, vertiname tai, kad uh, akcentas ir diskusijos ir dokumente yra būtent sutelktas į skaidrumą, kuris yra reikalingas šioje priekybos, su priekybos susijusioje srityje ir labai svarbu, kad Europos parlamentas uh, prižiūrės šią sritį kaip ir kitas su priekybos susijusias sritis. A, Toliau jau gilinantis į teisėkūrinį procesą, noriu pasakyti, kad mes iš komisijos pusės turime laikytis pirminių priežasčių, dėl ko šis dokumentas yra rengiamas, kaip panas Tas pasakė, būtent, kad bendrijos teisė būtų e, perkelta dėl tarptautinių klausimų, būtent tam, kad būtų užtikrintas juridinis tikrumas, aiškumas. Būtent e, čia eina kalba apie tas bendrijos teisinės nuostatas, kurios yra e, susijusios su EBPO veikimu, aišku, yra ir kitokios praktikos, kitokių taisyklių EBPO kontekste, tačiau čia yra svarbu būtent bendrijos teisinė bazė. Jeigu parlamentas laikytųsi tokios krypties, tai mes e, mielai toliau palaikytumėm ryšių su parlamentu ir, aišku, valstybėmis narėmis e, taryboje ir galvotumėm apie tolesnės dar nuostatas dėl tolesnės tolesnio šių rekomendacijų perkelimo į bendrijos teisės aktus dėl atsiskaitimo, monitoringo. Aišku, su pirma, tokios nuostos turi būti teisiškai įgyvendinamos, kad būtų įmanoma jas realistiškai gyvendinti ir be to, kad jos turėtų duoti papildomos pridėtinės vertės palyginti su tomis teisinėmis nuostomis, kurios dabar egzistuoja europinių ir nacionalinių lygmenių dėl atsiskaitimo ir monitoringo, kad tai yra susijęs su e, eksporto kreditavimo akreditavimo agentūromis. Ir m, mm, toliau dėl papildomų pasiūlymų, dėl griežtesnių skaidrumo reikalavimų labai svarbu, kad um, dėl to nebūtų pakengta um, vienodoms veikimo sąlygoms, kad mes nesidurtumėm netokioje palankioje situacijoje kaip trečiosios valstybės, kad ES nesusikurtų papildomą naštą, papildomų trukdžių dirbti su EBPO valstybėmis e, eksporto srityje. Taigi būtina atsižvelgti į tuos aspektus, e, kalbant apie komisijos pasiūlymą šio klausimo klausimą. Ačiū. Merci beaucoup. Ačiū. Sugrįšime prie šio klausimo spalio mėnesį. Dabar pereikime prie septinto punkto. Tai yra e, tarptautinė priekybos politika mm, klimato kaitos kontekste atsižvelgiant į būtinus uždavinius. Kolegė e, Katrin Gres mums dabar pristatys pagrindinius elementus to nuomonės projekto, kurį įrengia mūsų komitetui dėl intos pranešimo, dėl mm, priekybinės politikos klimato kaitos kontekste. Taigi, aišku, kad ES labai svarbu yra turėti tokius pagrindinius tikslus, atsižvelgti į vystimosi politiką ir e, analizuoti, ar visos mm, ES ES priekybinės nuostatos atitinka mūsų tikslus klimato, kai, kovos su klimato kaitas rytyje. Mm, Pone Gres, jums žodis. Dėkuoju pirmininkė už tiktą žodį, taigi kalbant apie klimato kaitą ir ES komercinę politiką, čia aišku ryšiai tarptų dviejų sričių yra labai svarbus, ypač mums vystimosi komitete. Krizė aiškiai parodė mums, kad reikalinga daugiau turėti teisinės bazės, reguliavimo, reglamentavimo, bendradarbiavimo, klimato kaitos, biologinės įvairovės gynimo ir kitose srityse, kai eina kalba apie ES komercinę politiką. Krizė taip pat parodė, kad klimato kaita ir čia vystimosi komitetui tai itin aktualu. Uh, Krizė parodė, kad e, e, besivystančios valstybės įtin nukenčia nuo klimato kaitos, kalbu apie išaugusių mirčių skaičių ir taip toliau. Taigi labai svarbu yra galvoti apie tai, kas yra susijęs su klimato kaita, apie tuos e, jos padarinius. Tai įtin svarbu vystimosi komitetui. Jungtinės tautos kalba apie bendrą, tačiau diferencijuotą atsakomybę. Tai reiškia, kad išsivyščiusios valstybės turėtų prisimti didesnę naštą atitinkamą atitinkamai pakoreguodamos savo komercinę politiką. Ir čia e, tai mes jau matėme savo darbe, ypač kai na kalba apie skubiai pritaikomas priemotės dėl finansinių, tarkim, e, aspektų atsižvelgiant į klimato kaitą. Tai yra labai svarbu, kai na kalba apie besivystančias valstybės ir pagalbą joms. E, aš noriu Jums pranešti gerą žinę, kad iš tikrųjų tai, kas yra svarbu, į ką reikia atsižvelgti, tai tai įmanoma padaryti. Įmanoma atsižvelgti tuos svarbius dalykus ir aš penkis momentus jums ir norėčiau dabar pristatyti ir po to mielai išklausysiu jūsų nuomonių, jūsų pasiūlymų. Pirmasis punktas. Uh, Čia aš irgi kalbėčiau apie skaičius, puikiai žinomus skaičius, 20 procentų šiltnamio efektą e, e, kuriančių dujų išlakų yra susijusių su e, priekyba, todėl mums reikalingas naujas gamybos modelis, kur būtent priekybos ciklas sutrumpėtų. Čia eina kalba apie gamybą vietoje Europos Sąjungoje, kur daug mažiau būtų sukūriama CO2 išlakų. Aišku, tai turėtų um, teigiamą poveikį ir užimtumo lygio Europos Sąjungai. Antras dalykas, geras pavyzdys jau yra aiškiai parodyta šioje srityje, tai yra mūsų politika žemės ūkio srityje. Čia taip pat galima pasakyti, puikiai žinome, kad žemės ūkis um, yra biologinės rytis uh, ir čia irgi ciklą priekybinį reikia sutrumpinti, kad mažiau būtų CO2 išlakų. Trečias mm, punktas čia yra um, um, priekybos tų išlei, iš, išlakų leidimais. Čia matome, jog toje sistemoje yra tam tikrų trūkumų, kuriuos reikia spręsti. Aišku, kad mes neišvengsime e, vienu ir kitu būdu, kad bus pritaikytas mokestis tiem, um, tiem produktam, kurie didina CO2 išlakas. Ketvirtas dalykas, būtent e, dėl to, ką aš jau minėjau, tai būtų PPO taisyklės. Kol kas dėje nieko nepadaryta šiuo, šiuo klausimu būtent dėl klimato kaitos, nematome jokių o, E, gerų žingsnių, nematome jokios pažangos ir tai reikia užtikrinti. Aš čia kalbėčiau, pavyzdžiui, apie mm, ap, e, pasaulinę aplinkos agentūrą apie sukūrimą. Ir e, apibendrinant, kas turėtų būti mūsų vizija, ypač išvystymosi komiteto požiūrė taško dėl e, ES e, komercinės politikos, labai svarbu, kad visose savo komercinėse santykiuose, visose savo sutarty, komercinėse sutartyse ES įterptų aplinkosauginę nuostatą. Nuostatą, kuri leistų apsaugoti aplinką, užtikrinti, kad būtų mažinama klimato kaita. Tai yra labai svarbu, nes atsižvelgiant į GSP plus statuto pakeitimą, um, į, į, į um, bendrosios lengvatų sistemos reformą, labai svarbu, kad būtent uh, aplinkos apsaugos nuostos būtų įtrauktos į reformuotą sistemą. Vėliau aš uh, pristatysiu ir, ko, uh, ir pakeitimus, kurie būtent bus skirti mm, tiems klausimams spręsti. Pirminkė, ačiū. Dabar e, parlamentariam žodis, panas Harsienis prašė žodžio. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Uh, we, I find the, the opinion very... Dėkoju, uh, ponė pirmininkė, uh, mūsų nuomonė. Uh, mes einame teisinga kryptimi, pasiūlymai yra labai aktualūs, jiems pritarėme. Uh, E, vienintelė pastabėlė turėčiau, aš norėčiau, kad būtų daroma nuostata dėl e, prisiderinimo adaptacijos. E, ketinu pateikti savo pataisą šiuo klausimu, bet apskritai manau, kad dokumentas labai svarbus ir eina tinkama kryptimi. Dėkoju. Dabar žodis ponas Ulbricht Weigel iš komisijos. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, mm, iš mm, mūsų generalinio direktorato panas Pagin turėjo kalbėti šio klausimą, bet jis negalėjo atvykti. O aš kalbėsiu angliškai. Like... Yra uh, dvi vietos, kurias norėčiau pakomentuoti. E, kalbu apie pirmąją ir antrąją dalį. E, ten kalbama apie prekybą išlakų leidimais. E, nėra abejonių dėl pagrindinių teiginių čia, bet reikėtų pažiūrėti ir į kitus aspektus, pavyzdžiui, į sudėties e, veiksnį. Reiktų pažiūrėti, kaip gamintojas, gamindamas tą patį produktą, galėtų mažiau teršti. Ir taip pat turime atsižvelgti į technologijų veiksnį, kad e, galima būtų pagerinti prieigą prie aukščiausių technologijų, tai sumažintų išlakas. E, mes e, pritarėme dėl dėl to, kas pasakyta apie tą vietinio ciklo analizę. Iš tikrųjų, vietoje pagamintas daiktas mažiau teršia. E, panaši pastaba susijusi su žemės ūkiu. Vėlgi, taip, iš tikrųjų, e, čia daug tiesos, tačiau vėlgi e, reikia atlikti pilną produkto gyvenimo trukmės analizę, kad galima būtų e, įvertinti įvairiose e, pasaulio regionuose taikomus gamybos metodus. Taip pat būtina įvertinti, ar e, ekologinės žemdirbystės skatinimas nesukels maisto saugos problemų kai kuriuose pasaulio dalyse. Dar kalbant apie rinkas ir jeigu pažiūrėsime apie europinę išlakų leidimų sistemą, kaip ji veikia, matysime, kad ji e, pasiteisina, nėra reikalų e, griebtis e, intervencinių kainų ar kainos ribojimo ne, ne visai tiksliai suprantu, kas kelia susirūpinimą e, nuomonės autoriai. E, tik pasakysiu, kad taip iš tikrųjų yra e, tam tikras e, kainų lakumas e, ir kai ekonominės sąlygos keičiasi, e, pasireiškia kontraciklinis e, leidimų prekybos efektas, kai viskas tvarkoja, tai tada CO2 kaina išauga ir atvirkščiai krizės metu ji krenta. Aš manau, kad čia prasme sistema veikia gerai. Dar kalbant apie CO2 išlakas, per nelik ilgai čia nekalbėsiu, komisija gegužės mėnesį jau parengė savo komunikatą ir mums tik tai beliks e, susidėrėti dėl emisijų e, taršos leidimų kitam laikotarpiai nuo 13 iki 20 metų. E, mes turime suvokti, kad norint riboti tas išlakas, reikia tarptautinio klimato e, kaitos susitarimo. Žinoma, e, mes ir toliau e, galvosime apie kitas galimas priemonės ateičiai, bet tai jau bus tarsi antroji alternatyva. E, na, taip pat keletą žodžių dėl PPO ir dvišalių susitarimų, kalbant apie bendrųjų preferencijų sistemą. Plus, e, reikia pasakyti, kad e, Kyoto protokolo ratifikavimas jau yra iš ankstinės sąlyga tokiai preferencijų sistemai taikyti ir tas lygotumas turėtų išlikti ir ateityje. Dėkuoju, ponė Gres, jūs Dabar galite vėl pasisakyti, sureaguodama į pasisakymus. Euh, Ačiū. Su didžiuliu sudomėjimu klausiausi pastabų, ypač dėl e, priekybos, kad būtų atsižvelgta į gamybos modelį, technologijas, tai, kad yra reikalinga žemės ūkio srityje plėtoti ryšį tarp um, apsirūpinimo mm, maisto produkcija būtinumo ir uh, taip, uh, taip pat būtinos sąlygos, kad reikia užtikrinti pilotinę įvairovę. Um, su dideliu susidomėjimu klausiausi komisijos atstovo, kuris, um, kaip ir sako, kad gal nėra būtina įterpti į priekybinės į uh, sutartis klimato kriterijus, klimatinius reikalavimus reikalavimus. Aišku, reikia galvoti apie e, pajėgumų stiprinimą, techninę pagalbą, tačiau ir jūs pats pabrėžėte, ypač paminėdamas Kyoto e, protokolą, kur siekiama sustiprinti aplinkos apsaugos e, aspektus PSP sistemos plus kontekste. Man atrodo, kad labai svarbu, jog ES visose savo komerciniuose santykiuose itin atsižvelgtų į e, klimato kriterijus, aplinkos apsaugos kriterijus. Ir tikrai neišvengsime būtinybės aptarti būtent tai, kad reikia įtraukti klimato kriterijus ir aplinkos apsaugos nuostas į visas priekybinės sutartis. Mes tikrai norime būtent to pasiekti. Ačiū. Merci beaucoup. Dėkuoju. Dabar periname prie aštunto darbo atvarkės punkto, tai yra mm, Europos bendrijos e, pareigūnų statuto e, peržiūrėjimas ir tvarka taikoma kitiems e, bendrijų tarnautojams. Čia kalbame apie tarybos sprendimą dėl organizavimo Europos išorės veiksmų tarnybos veikimo organizavimo. Kalbame apie 2010 e, metų e, Liepos 26 dienos e, užsienio reikalų ministrų tarybos sprendimą ir Europos parlamento sprendimą priimtą Liepos 9 dieną, taip pat ir į Madrido išvadas. Uh, Būtent tuose sprendimuose kalbame apie Europos išorės veiksmų tarnybos kūrimą ir veikimą. Labai svarbu yra būtent kalbėti apie finansinį reglamentą ir personalo statutą, kad ši taryba galėtų normaliai veikti. Dabar taikoma kol kas ankstesnė teisėkūrinė procedūra, buvusi anksčiau bendro sprendimo procedūra. Čia dirba biudžeto komitetas ir užsienio reikalų komitetas komitetas atitinkamai, o mes e, balsuosime dėl, šiandien dėl finansinio reglamento ir e, dabar analizuosime e, pono Filipo Kačmariko parengtą nuomonės projektą dėl pono Bernarapkai parengto pranešimo dėl už dėl to pranešimo, kuris yra parengtas Teisės reikalų komiteto, būtent dėl šių pareigų nusitudo pakeitimo. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad pono Rapkajaus parengtas pranešimas mūsų nuomonė yra labai geras ir mes savo komitete galėtume paremti jį pernelik nesileisdamas į e, smulkmenas dėl to Teisės reikalų komiteto parengto pranešimo, e, pasakysiu tik tai keletą pastabų. Visų pirma, turime pritarti, kad į išorės e, reikalų tarnybą personalas būtų priimamas skaidriai. Tokią nuostatą, žinoma, mes galime ir turime paremti. Antra turėtume taip pat paremti ir pasiūlymą paankstinti tą datą, nuo kada parlamento darbuotojai galėtų e, kreipti su prašymu pradėti dirbti išorės reikalų tarnyboje. Ponas Rapkai e, numato 2012 metų pradžią kaip e, tokią datą, tai yra pusantrų metų anksčiau negu kad pradinis komisijos pasiūlymas ir aš e, tam pritariu. Taip pat turėtume paremti e, visas pataisas susijusias su lyčių ir geografiniu balansu. E, pusiausvyrą e, išorės reikalų tarnyboje, čia formuluotės e, visiškai tinkamos. Iš tikrųjų, tie dalykai nėra nauji, esame apie tai kalbėję ir anksčiau, kai e, diskutavome dėl tokios išorės veiksmų tarnybos sukūrimo apskritai. E, Aš pats esu e, pateikęs du pakeitimus. Pirmajame kalbu apie diplomatinės tarnybos apibrėžimą, kalbame apie valstybių narių diplomatinės tarnybas, o mums reikia plataus apibrėžimo, apibrėžties, kad ji apimtų ir žmonės, kurie dirba tokiose srityse kaip saugumas, gynyba, vystimasis, aplinkos apsauga ir užsienio priekyba. Kitaip tariant, E, diplomatinis personalas, kuris užsieima vystimosi reikalais, turėtų turėti galimybę e, prašytis būti priimamas į išorės reikalų tarnybą. E, antrasis pakeitimas yra susijęs su atitinkamo komisijos nario vaidmens stiprinimu. Aš kalbu apie komisijos narį e, atsakantį už humanitarinius reikalus. Apie tai mes taip pat kalbėjome, kai diskutavome dėl išorės e, reikalų tarnybos e, sukūrimo. Aš manau, kad tam komisarui atsakingam už tuos reikalus turėtų būti suteikiama daugiau galių. Dėkui, dabar gali pasakyti komiteto nariai. Ponas Gerero. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti tiek poną Rapkai pranešėją dėl šio pranešimo. Ir taip pat norėčiau pritarti toms rekomendacijams, kurias sakė ir Filikas kaip Šmarkas, kaip vysimosi komiteto narys. Na, tikriausiai visi suprantame, kad e, šis darbuotojų statutas turėtų būti toks, kad e, Jis e, leistų darbuotojams atlikti savo funkcijas, pavyzdžiui, bendra, užtikrinant bendradarbiavimą su kitomis pasaulio šalmis ir jau nesikė esame kartoję mūsų vysimosi komitete, kad labai svarbu e, paremti ir vysimosi komiteto vaidmenį apskritai e, vysimosi politikos kontekste. tam, kad galėtume stiprinti ir gerinti ir ES įvaizdį besivysančiose šalyse. Ačiū. La parole est au cabinet de Madame Ashton. Ačiū, o dabar ponios Ashton kabinetų suteiksime žodį. Panas Kristofersen. Much, Chairman, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę pasisakyti jūsų komitete. E, norėčiau pradėti nuo e, padėkos už tą e, rimtą darbą, kurį jūs atlikote rengiant Europos parlamento nuomonę apie esminį reglamentą, dėl kurio jūs didelę balsų daugumą balsavote e, Liepos mėnesį. E, vystimosi komiteto nemaža dalis pataisų e, buvo atspindėtos galutinėme tekste. Jūs žinote, kad tas esminis sprendimas buvo toks, kurio reikėjo bendro sprendimų procedūro prieimimo, bendro sprendimų prieimimo procedūros e, rėmose, e, kad galima būtų priimti e, galutinį sprendimą taryboje ir taip ir įvyko Liepos mėnesį taryboje. Ir šiame kontekste yra svarbus ir tas darbas, kuris dabar e, atliekamas keičiant finansų reglamentą ir e, personalo statutą darbo tvarkos taisyklės. E, visa tai taip pat puikiai dera su tuo, dėl ko buvo sutarta Liepos mėnesį. Dabar grįšiu prie pono Kačmariko keltų klausimų. Na, visų pirma, noriu pritarti jo bendrai nuomoniai, kad pono Rapkajos pranešimas sudaro geras sąlygas susitarti mūsų institucijoms po pirmojo svarstymo ir tikiuosi e, labai greitai, tarkime, dėl e, skaidrumo priimant į darbą, dėl geografinio, lyčių balanso, tarp personalo e, Dėl to mes jau anksčiau daug diskutavome. E, truputį sunkiau galbūt bus dėl e, e datų susitarti. Jūs žinote, kad e, Liepos mėnesio sprendime numatyta 2013 metų pabaiga. Ir dabar dėl kitos datos gal bus sunkiau e, susitarti. Dabar dėl dviejų e, konkrečių dalykų, kurie e, E, keliami nuomonės projekte. Visų pirma, dėl diplomatinės tarnybos apibriešties. Aš sutinku su e, pagrindiniu akcentu, e, kurį daro ponas Kačmarikas. Jisai sako, mums reikia labai plataus apibrėžimo, kas yra diplomatinė tarnyba. Deja, yra tam tikros ribos ir jas brėžia sutartis, kuri gana tiksliai pasisako dėl to. Ir e, aš manau, kad e, jeigu mes e, plėstume tą apibrėžimą lyginant su tuo, kas pasakyta atitinkamame sutarties straipsnėje, tai tada, aišku, prasilenktume su sutartimi. Yra, aišku, e, kelių vienai par kitaip e, e, išspręsti šį klausimą ir mes jau prieimimo, personalo prieimimo procedūroje numatome nacionalinės valdžios institucijoms daugiau uh, galių ir laisvių, interpretuojant, ką jie suvokia esant diplomatinę tarnybą. Dabar dėl e, antrojo pakeitimo, kuris yra susijęs su programavimo stadijomis ar etapais, e, kada išorės reikalų tarnyba įgyvendina tuos atskirus etapus ir šia prasme e, komisaras, kuris atsakingas už e, vystimus reikalus, turėtų e, būti ir atsakingas už šitos ryties darbą. Mes manytume, kad iš esmės vis tik reikėtų, kad tas darbas būtų atliekamas uh, Briuselyje, išorės reikalų tarnyboje. Tuo tarpu pagal 1.9 punktą uh, eina kalba apie delegacijų atsakomybę. Taigi man čia kiltų klausimas, ar uh, tas toks e, papildymas iš tikrųjų tekste būtų reikalingas. Tad tokie būtų ir mano komentarai. Dėkui. Merci beaucoup. La parole est à la Ačiū. Europos komisijai žodis. Panas Mindaugas Kiseliauskas. Atsiprašau, kad gal negražiai ištariau su pavardę. Uh, uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, galiu pritarti uh, aukštos įsigaliotinės ir komisijos vicepirmininkės atstovo pasisakymą. Iš tikrųjų, kai kalbame apie lyčių ir geografinį balansą išorės reikalų tarnyboje, tuos dalykus reikia uh, spręsti, pritarėme uh, tam, ką sako apie tai ponas Rapkai savo pranešime. Tačiau, kai kalbame apie lyčių lygybę, mes manytume, kad tą principą reikėtų taikyti ir administratorių, ir asistentų e, funkcinėms grupėms. Taip pat sutinkame, kad e, e, datos pastumėjimas pusantrų metų, kalbu apie 13 metų Liepos 1, kaip kad siūlo komisija, sukeltų šiek tiek problemų, nes apsunkintų nacionalinių e, institucijų darbą skiriant diplomatus į šią tarnybą. Nes e, juk ir pagrindinėme dokumente kalbam apie trijų metų laikotarpį. Dabar dėl komitetos teikiamų pasiūlymų. E, diplomatinės tarnybos e, apibrėžimas nėra personalo statuto e, apriepties objektas. Ten kalbama būtent apie institucijų ir personalo uh, santykius, o a, tokie a, dalykai kaip diplomatinės tarnybos apibrėžimas turėtų matyti priklausyti a, tarybos kompetencijai, kuri ir apibrėžia, kas yra išorės reikalų tarnyba. Dabar dėl kito pakeitimo mes manome, kad geriau e, būtų galbūt perkelti tą tekstą į konstatuojamąją dalį. Nes e, šiame straipsnėje kalbama apie tai, kaip veikia bendroji taisyklė. Pavyzdžiui, išorės reikalų tarnybos e, e, darbuotojas e, turi įgyvendinti tam tikrus komisijos e, uždavinius, e, paklusti komisijos e, nurodymams, kaip atlikti vieną ar kitą darbą. Tai tiek ir būtų. Pone Kačmarkė, jei norėtumėte pasakyti, suteiksiu jums žodį pabaigai. Ačiū. E, pone pirmininkė, dėkingas esu už įvairias pastabas. Žinoma, kai kalbama apie mm, formuluotės susijusias su diplomatinės tarnybos apibrieštimi. Tai svarbiausia ten buvo tai, kad e, užsimantis vystomąją veiklą galėtų e, pakliūti į išorės e, reikalų tarnybą. Nes išorės reikalų tarnyba apims ir vystamai bendradarbiavimą. Dėl antrojo pakeitimo vėlgi. Čia e, intencija, ketinimas buvo užtikrinti, kad komisaras galėtų daryti įtaką tam, kaip veikia išras reikalų tarnybos personalas, kad būtų uh, geras ryšys tarp delegacijų ir tarp komisijos, kad drauge būtų dirbama uh, finansuojant uh, atitinkamus programavimo instrumentus. Ir aš vis tik manau, kad komisijai čia vaidmo turėtų būti suteiktas. Ačiū, noriu informuoti, jog rugsėjo 3, penktadienis, vidudienis yra terminas pateikti pakeitimus ir kad kitame eilinėme mūsų komiteto posėdėje spalio 4-5 dienomis mm, mes balsuosime dėl šio dokumento. Dabar periname prie kito punkto, tai yra 1905-2006 metų Europos parlamento reglamentas ir tarybos reglamentas. Mm kuris nustato visamo bendradarbiavimo finansinę priemonę. Mes kalbėsime apie jo dalinį pakeitimą. Į visai prieš parlamento ato, vasaros atostogas pirmą kartą neoficialiai kalbėjomės komitete dėl šio uh, vystomo bendradarbiavimo finansavimo priemonės DCI reglamento pakeitimo tam, kad būtų galima um, būtent įtraukti ir bananų gamybos sektorių, ir pagrindinės AKR valstybės, kurios augina bananus, kad būtų galima atitinkamai tarifinės E, preferencijas nustatyti toms valstybėms. Tai eina kalba apie 190 milijonų eurų, e, kurie būtų skirti per ketverius metus dešimčiai e, AKR valstybių auginančių bananus, ypač kurioms turi poveikį PPO E, kontekste sudaryti susitarimai. Čia ponas Giorens yra mūsų pranešėjas, o pagrindinis komitetas e, yra mūsų komitetas dėl šio pasiūlymo. Taigi, jūs turite e, pranešimo projektą ir aš iš karto kviečiu pana Giorens jį pristatyti. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos na, truputėlį yra pasikeitimų, bet esmė išlieka. Uh, kalbant apie šį pranešimą, kas mums vystimosi komitetui yra svarbu, tai yra būtent tai, kad išlaikytas būtų nuoseklumas kad būtų laikomasi vystomo ir bendradarbiavimo remimo reikalavimų, kovos su, su skurdu tikslų ir būtent su jūsų paremimu aš išanalizavau komisijos pasiūlymus, kurie yra skirti būtent subalansuoti E, tą poveikį, atsverti tą poveikį, kurį turės PPO konteksto e, priemonės, ypač e, bananus eksportuojančiams valstybėms iš Afrikos, Karibų jūros ir Ramio vandenino regionų. Čia eina kalba apie dešimt valstybių, kurioms tai turės įtaką. Čia preliminariai aš jau suformulavau kai kurios pakeitimus ir pristatau jūsų dėmesiu. Pirmasis pakeitimas tai. Uh, Čia mes primename Dohos vystimos e, raundą. kad būtina į jį atsižvelgti. Antras pakeitimas e, konstatuoja, kad yra atlikti į tyrimai mūsų komiteto užsakymų, būtent dėl bananų kelionės maršrutų ir dėl bananų augintojų, tai, kad iš tik būtent tie, kas augina, eksportuoja bananus, gautų didžiąją dalį paramos, būtent, mm, kad kad, nes šiuo metu jie tik labai nedidelę dalį gauna e, tos kainos, kurią Europos vartotojai galutiniai e, jau e, moka už bananus užaugintus AKR valstybėse. Toliau lauksiu jūsų, aišku, pastabų ir, aišku, lauksiu komisijos pastabų, nes būtent komisija yra atsakinga šio dokumento parengimą. Dabar pakeitimas, kuris yra e, esmė, turbūt man parengta dokumento, tai yra pakeitimas susijęs su 17 e, straipsniu. Ir aš čia norėčiau e, papunkčiui jį išanalizuoti. Čia kalbama apie Mm, paramos strategiją toms bananus auginančiams vartojančioms valstybėms. Mes jau anksčiau akcentavome, kad pagrindinis tikslas yra būtent kovoti su skurdu. Rašau, kad kova su skurdu yra kiek sumažėjusi Mm, dabar vietoje dėl atitinkamų pasikeitimų, apie kuriuos žinote, taigi reikalinga tai atsižvelgti ir būtent um, suteikti pamatuojamą mm, paramą, pamatuojamą, ta prasme, kad tai turi būti daroma reguliariai, tas pamatavimas e, tos paramos ir iš mūsų požiūrio taško yra labai svarbu. Um, Mm, užtikrinti, kad tos paramos įvertinimas at, um, nuolat atsispindėtų mūsų paramos politikoje, kad tai būtų mm, visas paketas uh, paramos dokumentų, uh, kad visos tos nuostatos būtų aiškios jau nuo pat uh, ciklo pradžios. Ir būtent todėl labai kviečiu uh, jūs panalizuoti šį pakeitimą. Aš manau, kad Ponas Grės ypač svarbus yra e, komentaras dėl pesticidų naudojamų e, šiems uh, produktams, e, bananams, kai ir ypač, kai, kai tie pesticidai daro kokį poveikį ir dirbantiems su jais žmonėms, ir aplinkai. Labai svarbu užtikrinti aplinkos apsaugą, kai eina kalba apie e, bananų auginimą. Taigi, jeigu mes norime nuosekliai laikytis visų e, savo kitų nuostatų ir reikalavimų aplinkos apsaugos rytyje, tai reikia būtent tai įtraukti ir, ir čia. Ir reikia galvoti taip pat ir apie bananų augintojų sveikatą. Toliau e, B dalis. Čia, 5B mes kalbame apie um, įgyvendinimo poveikio įvertinimą, tai yra kas, kaip vertins, kaip tas sutarimas bus taikomas. Toliau um, kalbins, galvosime apie um, tai, kad uh, biudžeto rėmimas, uh, paramos teikimas duotų naudos. Iš tikrųjų, čia eina kalba apie tas diskusijas kuriuose buvo kalbam apie skirtingus paramos e, tipus. Bus vienų valstybių, kurioms galbūt daugiau naudos tie, e, duos um, biudžeto rėmimo priemonės. Uh, Žinote, čia yra atitinkami sprendimai, kad net jeigu um, parama eina per naudos gavėjos valstybės biudžetą, vis tik tai reikia užtikrinti, kad uh, tie pinigai būtų būtent panaudoti, um, šalinti tas įvairias kliūtis toje valstybėje, uh, gerinti situaciją, uh, kad atitinkamai tie pinigai pasiektų tuos žmonės, kuriem ir pakenkė tos sutartis. Būtent reikia užtikrinti, kad ta parama pasiektų konkrečiai tuos, kurie nukentėjo nuo tų tarptautinių sustarimų, kad būtent uh, būtų galima pamatuoti tą poveikį, kad būtų konkrečiai pamatuojamas mūsų paramos poveikis. Tai labai svarbu, kai eina kalba apie reguliavimą. Um, Toliau D maža dalis, mm, čia eina kalba apie bananų sektoriaus gamybos uh, grandinėje konkrečius elementus, kaip paskirstyti tas pajamas, kai kur, vienais atvejais e, čia galbūt siekiama užtikrinti sektoriaus rentabilumą, jeigu neįmanoma rentabilumą užtikrinti, galbūt reikės galvoti apie re, e, reorganizavimą kažkokį tai. Uh, Ir aišku, kad tas reorganizavimas turi būti, restruktūrizavimas turi būti atliekamas efektyviai. Aišku, kad visa tai logiškai atsispindi ir kitose sektoriuose, ką mūsų komitetas daro, tai ir čia tai turi būti užtikrinta. Toliau dėl to kas dėl geografinio pasiskirstimo tų valstybių ir tų susitarimų, ką komisija derins su kiekviena naudos, valstybė naudos gavėja, mes norime aiškiai matyti, kokie bus reformų etapai ir kas konkrečiai gaus naudos iš pagalbos. Uh, čia yra konkrečiai e, būtent, kad kiekvienas, kiekviena valstybė būtų atskirai analizuojama. Mm, F maža dalis čia kalbama apie tai, kad būtų galima užtikrinti žemdirbių, tų, kas dirba su tais bananais sveikatą, tinkamas darbo sąlygas. Čia, aišku, ad hoc bus nuostos mm, darb, tarptautinės darbo organizacijos nuostatos, aišku, turi būti taikomos, kad būtų galima apginti labiausiai pažeidžiamus ir būtent todėl yra parengtas šis pakeitimas. Jo tikslas yra užtikrinti atitinkamas gairias, rekomendacijas, kurias TDO yra nustačiusi, kad jos būtų tikrai gyvenimas, kad tai nebūtų tik tušti žodžiai. Uh, Tai štai kokia būtų esmė. Aišku, aš ne viską aptariau, tai tik tai pagrindiniai elementai. Aš manau, kad um, tikrai galime pasitelkti šį pranešimą, pasinaudoti tą progą, kad mes jį e, rengėme ir būtent galvoti apie tas lėšas, kurios keliauja besivystančioms valstybėms, kaip būtų galima užtikrinti geresnę tos pagalbos naudą. Aišku, kad nevyriausybinės organizacijos mums signalizuoja, jog yra problemų ypač kai eina kalba apie mokesčius, pavyzdžiui, PVM, kuris turi būti mokamas, kuomet atkeliauja ta pagalba jeigu, jeigu yra skirta pagalba, tu, tu, valstybė, kuri yra pagalbos gavė, negali paskui tai pagalbai dar taikyti PVM ir tą PVM įtraukti kaip e, finansuojamą objektą. Aišku, turi būti ir, ištaisyta, to, to, jeigu yra tokių nuostatų, turi būti ištaisyta situacija. Nevyriausybinės organizacijos akcentuoja, jog tai labai svarbu būtent kai eina kalba apie lėšų E, surinkimą ir bendrai visus, visas mūsų taikomas priemonės. Tai iš tikrųjų, juk jeigu tai yra valstybiniai mokesčiai, tai yra jų išlaidos. Europos Sąjungoje galbūt yra kitoks požiūris, tačiau būtent labai svarbu dėl tos nuostatos atkreipti dėmesį. Tai aš gal šį kartą apsiribosiu šiais keliais pastebėjimais. Merci beaucoup. Ačiū. Dabar parlamentarai gal norėtų pasisakyti. Pane Gres. Aš e, savo ruoštų taip pat norėčiau labai pasveikinti pana Görins e, atlikus puikų darbą per atostogas ir parengus e, tikrai puikų pranešimą. Mes įgavome Liepos pabaigoje ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs įsiklausėte į žaliųjų frakcijos pastebėjimus, ypač dėl aplinkos apsaugos, bet ypač dėl. Um, darbuotojų, kurie yra susiję su e, bananų auginimu ir apdirbimu, kad jų sveikata būtų apsaugota ypač dėl e, to, kad yra masiškais kiekiais naudojami pesticidai. E, ypač norėčiau atkreipti jūsų dėmesį kai kurios aspektus susijusius su intensyviu bananų auginimu, kad čia nėra jokios diversifikavimo veiklos ir dėl to labai yra nualinamas dirbožėmis ir, ir po to ir, ir, ir ta gamyba nebėra tokia efektyvi. Norėčiau galbūt ir klausimą iškelti, nes man nėra visiškai aišku, bet aš esu gavusi informacijos, jo kamerūno dramblio kaulo. Mm, valstybės čia irgi būtų trauktos į, į tą programą ir jos atkreipė dėmesį, jog yra tokių paskutinių naujausių planų dėl, dėl bananų auginimo. Čia ar tai tiesa, galėtumėt gal kiek papasakoti apie tai. Antras tas dalykas, ką aš jau sakiau, labai džiaugiamės, kad bus atsižvelgta į darbuotojų sveikatos aspektus, aplinkos apsaugą, kai eina kalba apie pesticidų naudojimą. Tačiau ypač, ypač svarbu yra būtent galvoti apie šios produkcijos kiekius ir apie tai, kad tikrai labai intensyviai yra auginami bananai. Merci, Madame la Présidente. Panas Ponga. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti ponui Görins, kad, nes jis atliko tikrai puikų darbą šiuo labai sudėtingu klausimu, kai eina kalba apie tikrai labai svarbius iššūkius AKR valstybėms, kurios augina bananus, jie yra didžiuliai. Europos Sąjunga yra didžiausia bananų importuotoja ir vartotoja ir labai svarbu, kad būtų būtent teikiama pirmenybė apie AKR valstybėms Ponas Giorens pabrėžė tuos labai svarbius aspektus savo pranešime, kad e, labai svarbu yra parengti ilgalaikio laikotarpio strategiją, o ne vien tik tai ieškoti trumpalaikio laikotarpio e, sprendimų, kurie galbūt nėra tokie palankus AKR valstybėms auginančioms bananus. Mm, labai svarbu, jog visos taikomos priemonės būtų bent ketverių e, metų laikotarpio iki 2013 metų. Šitą momentą reikia reikia pakoreguoti būtent. Um, numatant, jo kai kurie ES susitarimai yra mm, sudaryti dėl tarifinių uh, nuostatų su Latino Amerikos, pavyzdžiui, valstybėmis, kurios pagrindiniai yra bananų augintojai. Labai svarbu galvoti apie pagalbos teikimo kriterijus. ES teikiama pagalba turi būti paremta aiškiais ir aktualiais kriterijais, kad e, ta pagalba būtų skaidri, kad atitinkamai atitiktų Europos komisijos e, nusiktas nuostatas. jos buvo pabrėžtos ir jaundi konferencijoje birželio 10 dieną, kur um, priekybos ministrai iš Kamerūno, Dramblio kaulo kranto ir Ganos buvo susirinkę. Tai yra pagrindinės Afrikos valstybės uh, auginančios bananus, kaip kad buvo tik sakyta. Labai svarbu yra užtikrinti AKR valstybių uh, regionio bendradarbiavimo uh, aspektą. Labai svarbu, jog būtų bendradarbiavimas užtikrintas su ultraperiferiniais regionais ir su užjūrio regionais. Tai tiek, pirmininkė. Merci. La parole est à la. Comme... Non, il y a encore un député qui a demandé. D'accord. Dar ponas Tirolien norėtų pasisakyti iš parlamentarų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau padėkoti pranešėjų už atliktą darbą, tikrai turime gerą tekstą. Ir dabar norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus, kurie mano manimu yra svarbus. Ir manau, kad atsižvelginti juos galėtume pagerinti pranešimo projektą. Pirmiausia, atkreipsiu dėmesį į šios priemonės finansavimą bei finansavimo sąlygas. Na, E, anksčiau jau buvo dirbta šioje srityje ir tai mums padeda. Pavyzdžiui, 94 metais buvo parengtas atitinkamas nuostačios, kuris leido sukurti tinkamas finansavimo priemonės. Taigi tas atliktas darbas, tos priemonės yra geros, tačiau 99 metais viskas buvo keičiama, buvo kūriamos naujos programos. Na ir jos nebuvo labai tinkamas ir todėl nukentėjo uh, AKR valstybių lankstumas. Na juk labai svarbu užtikrinti pajamas gamintamas priklausomai nuo padėties rinkoje, bet būtent to ir siekia komisija savo pasiūlymu. Taigi lankstumas yra svarbus. Na, kitas svarbus dalykas, į kurį atkreipė dėmesį ir ponas Punga, tai yra tų lėšų paskirstimas dešimt dešimčiai šalių, kurias liečia šis sustarimas. Ir, sakyčiau, tas lėšų paskirsimas nėra labai skaidrus. Komisija yra nustačiusi tris kriterijus, tačiau tiesą sakant, nenustatomi konkretus koeficientai, kurie leistų tinkamai įvertinti, kokia bus galutinė suma išmokama. Na ir, tarkim, Afrikos valstybės kuria dešimties metų nacionalinės strategijas, tačiau tiesą sakant, jos negali tiksliai mm, suplanuoti, kokias lėšas jos gaus. Taigi čia reikalingas planavimo skaidrumas. Taigi štai iš šios dalykus norėjau atkreipti dėmesį ir atitinkamai suformuluosiu ir pakeitimu. Dėkuoju. Dabar žodis komisijos atstovui. Ponas Vimfolum Hoftas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad sutikėte žodį pasisakyti dėl šio svarbaus klausimo. Dėkoju ponui pranešėjui Geberins ir jo komandai rengiant šį svarbų pranešimą. Na, šiuo metu komisija e, vidinės konsultacijas šiek tiek sutrukdė um, atostogos, todėl mano pastabas yra preliminarius. Taigi, Aš atkreipsiu dėmesį aštuonis aspektus, reaguodamas į pasisakymus. Na, pirmiausia, pasakysiu, kad labai džiugu, jog šiame pranešime bei paaiškinimo memorandume e, paminėti visi pagrindiniai komisijos pasiūlymo aspektai, kuriuos pranešės palaiko. Na ir todėl mes tikrai palaikome ir pranešėjo daugelį išsakytų aspektų. Tačiau kita vertus e, yra 14 pakeitimų Ir penki pakeitimai bus siūlomi pagal deleguotojų aktų procedūrą. Parlamentas e, jau tai darė, pavyzdžiui, vidutinė išorės veiksmų priemonės vidurio laikotarpio priežiūros teisės akto atveju. Na ir strateginiai dokumentai neturėtų būti traktuojami kaip deleguoti aktai, taigi aš nemanau, kad čia reikėtų daryti atitinkamas nuorodas. Be to, mes kalbame apie programavimo ir strategijų dokumentų pobūdį. 91-92 straipsnio iš sutarties e, dėl ES e, veikimo yra horizontalus. Ir sakyčiau, šios diskusijos vyksta kitų lygių. ir sakyčiau, ko, už vykstančių diskusijų dėl naujos komitologijos procedūros nepavyks rasti sprendimo dėl naujos finansavimo priemonės. Tai reikėtų išvelgti. Todėl mes norėtume kad e, bananams skirtame dokumente e, nebūtų pradėtos šios diskusijos. Taigi, aš susitelksiu į, į pakeitimus, kurie yra tiesiogiai susijęs su. Tai yra vienas prakeitimai nuo vienas iki šeš, šešto pakeitimo. Ir dabar trečiasis mano aspektas, kurį norėčiau atkreipti dėmesį. Žinau, kad pranešėjimui labai svarbu, kad tie draudimai padėtų mažinti skurdą ir tai leistų gerinti gyvenimo sąlygas AKR valstybėse, kuriuose auginami plan bananai. Tai yra vystim, vystimosios pagalbos priemonė ir būtent štai todėl e, mes e, siūlome keisti Todėl mes ir siūlome keisti pačią vystimasi pagalbos priemonę, nes tikslas yra kova su skurdu e, ir tvari raida. Taigi šiame kontekste, aišku, svarbu galvoti apie planą, bananų augintojus, konkrečiai apie mažuosius augintojus, nes, kaip pranešės minėjo, pajamų grandinėje jų pajamos mažiausias. Ir pagalbos, vystimasi pagalbos priemonė, tai atsižvelgiama, būtų logiška atsižvelgti tai ir paramos bananų augintams programuose. Na, yra konkrečių e, specifinių pakeitimų, kurie skirti bananų klausimai. Jie yra konstruktyvus ir, sakyčiau, vertingi. Tačiau, kai kalbame apie teisinį aktą, reikėtų suderinti jau formuluotės e, tam, kad jos atitiktų e, keičiamo teisės aktų formuluotės. E, todėl manome, kad kai ką galima būtų gerinti. Kai kurie uh, pakeitimai, tiesą sakant, jau atsispindėti finansavimo priemonė ir kai kurie pasiūlomi pakeitimai nepakankamai tikslus. Taigi mes mielai bendradarbiausime su pranešėju ir jo komanda ir suteiksime labai konkrečios informacijos dėl šių aspektų. Penktas dalykas. Ketvirtame pakeitime daroma nuoroda į tai, jog uh, komisija netliko e, poveikio vertinimo, kurį turėtų draudimas. Taigi komisija iš tikrųjų netliko šio vertimo, buvo pakankamai informacijos remiantis e, atitinkamą ilgų bendradarbiavimą bananų auginimo srityje ir finansavimo priemonės taikymo srityje. Taigi būtų galbūt reikėtų apskritai atsimti pakeitimą, kuriame kalbama apie poveikio vertinimą arba jį pakeisti. Toliau. E, lėšų paskirtimas šalims. Pranešėjas savo pranešime, pakeitime, devintame pakeitime, e, siūlo naudotis pastarųjų trijų metų duomenimis. Norėtume atkreipti dėmesį tai, kad jeigu mes apsiribosime vien tik tais trijų metų duomenimis, tai tiesą sakant labai save ribosime. Pavyzdžiui, čia reikėtų pagalvoti apie uh, Jamaikos e, pavyzdį, kurią uh, nusiaubė uraganas 2008 metais. Taigi aš manau, kad va, naudojantis tokiais duomenimis neturėtume nubausti tos šalies, kurie jau nubaitė stichijų. Dešimtasis pakeitimas. Na, e, pranešėjas ką tik minėjo, kad jam šis pakeitimas yra vienas iš svarbiausių ir čia yra siūlomo elementų sąrašas, kurie turėtų būti traukti į strategijas. Na ir šiame kontekste tikriausiai būtų vertinga prisiminti, kad e, siūlomas priemonės e, yra siūlomas trims situacijoms, kurios gali būti tose šalise. Pirmiausia, konkurencingumo didinimas, įvairovės didinimas ir galiausiai poveikis pristaikymo sistemams. Na ir ne visi šie siūlomi elementai bus taikomi šiose trise situacijose. Ir tikriausiai ne, nėra labai gerai privaloma tvarka nustatyti visus tuos elementus. Toliau, dėl dešimto pakeitimo. Čia kalbama e, nepriklausomas ex ante peržiūra. Na tai būtų gan neįprastas dalykas rengiant strateginį dokumentą. Ir nes čia turime pagalvoti ir komisijos kompetencijas bei kitus dalyvaujančius peržiūros procesą. Jų uh, užduotis yra parengti tinkamą dokumentą ir jeigu mes numatysime tokį, tokią ex-antas peržiūrą, tai tai gali vilkinti procesą. Na ir paskutinis dalykas. Na, kaip žinote, e, e, banan. Praeitų metų e, gruodžio 15 dieną atgalinė tvarka buvo nustatytas nustatytas tarifo mažinimas tam, kad būtų atsižvelgta į priekybos tikrovę. Na ir ES pagalba e, perinamajame laikotarpį yra labai svarbi ir todėl ją reikia teikti kiek įmanoma greičiau. Na ir tam reikės. Na ir aš džiaugiuosi šiame kontekste konstruktyvių bendradarbiavimų su DV komitetu, konkrečiai su ponu pranešėjai per ateinančias keltą savaičių. Ačiū, o dabar pirmininkaujančiai Belgijai žodis, ponas Girajai. Jei pageidaujate, aišku, pasisakyti. Labai trumpai, ponia pirmininkė. Taryba palaiko ryšių su parlamentu ir komisija. Vyko jau pirmosios darbo grupės pirmasis darbo grupės posėdis įvyks tik tai kitą savaitę. Taigi, dėja, kol kas nieko negaliu plačiau dėl to pasakyti, bet mes tikrai jau prieartėjame prie svarstymų ir, ir turėsime rezultatų greitai. Ačiū, ponė Giorins, dabar jums žodis pabaigai. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė reik, aišku, gerai, kad mm, prašote budrumo, visuomet reikia būti budriems, kai eina kalba apie tokios labai svarbias nuostatas. Aš labai atvirai nusiteikęs esu, lauksiu visų pasiūlymų, kurie galės dar labiau patobulinti mano tekstą. Ehm, tie, kas pasisakė, neprieštaravo mano pagrindiniams principams, e, išdėliotėms e, pranešime dėl um, strategijos, kuri turėtų būti labiau ilgalaikė. Čia į kairę kolega jūs kalbėjote, aš atsiprašau pavardės, gal ne, neištarsiu. Tačiau kaip ir ankstesni kalbėtojai sakė, mes kalbame apie DCI, tai yra vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonė. Ir ji, e, dėl jos mes turime apsiriboti priemonėmis iki 2013 metų. Toks yra terminas. Būtent tai yra numatyta dėl to, kad e, ne, kad dėl to užsibaigtų visa kova su skurdu, bet tiesiog, kad tai atitiktų visa, visų kitų institucijų tvarkaraštį, kitų priemonių veikimo tvarkaraštį, e, finansavimo tvarkaraštį Um, priemonės, būtent, kad atitiktų ES ilgalaikio finansinio planavimo uh, terminus. Tada eina kalba apie 2013 metus. Um, Aišku, tai nėra priežastis apsiriboti 2013 metais ir, ir daugiau negalvoti apie tolesnį laikotarpį. Be abejo, mes galvojame apie tai, kas yra svarbu, kas, kas yra aktualu, kas e, kovai su skurdu, kad visa tai turi, aišku, būti priemonės ilgalaikės. Ir EBPO um, taip pat už tai pasisako, kai eina kalba apie programas, e, planus. Um, vystimosi srityje. Tačiau e, būtent, kad išlaikytumėm nuoseklumą su mūsų pačių priemonėmis, mes turime galvoti apie 2013 metus ir laiką po 2013 metų. Būtent todėl reikalingi ex ante įvertinimai, o taip pat ir apastiori e, e, įvertinimai kad kiekvienu atveju būtų galima išsiaiškinti, kur sistema blogai veikia ar neveikia, kur yra trūkumai kažkokie. Tai čia nėra dėl to daroma, kad kiltų, būtų galima kelti klausimus, ar komisija gerai dirba ar ne. Čia tiesiog būtent um, yra to. Dėl mūsų darbo ritmo taip nustatyta, vystimosi komitetas um, visuomet palaikė glaužius ryšius e, su, su komisija Ir aišku, kad mūsų komitetas ir uh, Europos komisija, tai yra vykdomoji institucija Briuselė, turi sujungti savo jėgas e, labai dažnai e, prieš visą likusį pasaulį, būtent kai nekalba apie mūsų pagrindinių tikslų siekimą. Aš manau, kad tikrai labai svarbu apjungti mūsų jėgas, nes būtent tai yra reikalinga Europos Sąjungai, kuri yra labai svarbi institucinė tarptautinių diskusijų partnerė veikėja. Ir aš būtent labai prašyčiau visų mano pastabas vertinti tokiame kontekste, būtent tokioje šviesoje. Dabar dėl to, kad reikalinga įtraukti bananų auginimo valstybės, e, į platesnį vystimosi kontekstą ir į regioninį bendarbiavimą. Tai aišku, tai labai svarbu, bet be abejo reikia turėti omenyje, kokios yra lėšos, kokies yra rybos. Mm, Sirolien kėlė klausimą dėl ankstumo. Aš atsiprašau, aš ne visiškai supratau jūsų klausimą. Jeigu pirmininkė leistų, gal galėtumėt pakartoti savo klausimą. Euh, je, nous, nous trouvons que, bon, euh, Mes galvojame, kad būtent dėl šio konkretaus klausimo, kai kalbame apie 8014 mm, ir 8019 reglamentus, čia, kai nekalba apie finansavimo priemonės dalis lėšų yra skirta mm, pagal 80 e, Čia eina kalba ar apie rėmimo, ar apie finansavimo priemonės. Reikalinga užtikrinti lankstumą, kad būtų galima uh, būtų ir remti pajamas, ir remti programų įgyvendinimą. Taip, labai svarbu, kad komitetas pasisakytų ir šio klausimu būtent dėl lankstumo, kaip panas Irolianta paaiškino kad iš tikrųjų dabar jau bazė nebe ta pati, kai buvo anksčiau. Uh, ir labai svarbu ir pajamų srityje, e, aišku, užtikrinti pagalbą, tačiau netiesioginė prasme visos, visose banano gynimo sektoriuose mes palaikome dėrybą su, su visais partneriais tam, kad mm, augintojai galėtų gauti didžiausią paramos dalį. Uh, pagal pateiktus tyrimų išvadas panašu, jog kad iš tų finansų, kas pasiekia augint, gamintojus pačius, tai vos 2 procentai yra tik tai tos galutinės e, kainos, kurią moka bananų pirkėjai galutiniai. Mes galvome, kad tai yra nepakankama suma, reikia užtikrinti, kad didesnė e, pajamų iš bananų priekybos dalis pasiektų e, būtent tuos, kas tiesiogiai, kas juos augina ir todėl komisija turi aišku ieškoti įvairių priemonių, kaip tai užtikrinti. Čia aš labai atviras esu visų jūsų pasiūlymams. Dėl lėšų. Turiu uh, pripažinti, kad, na, kol kas aš neturiu kokių tai detalesnių pasiūlymų uh, komitetui, bet iš tikrųjų labai sunku, nes eina kalba apie labai įvairius kriterijus, į kuriuos būtina atsižvelgti. Ir aš norėčiau, kad kaip galima greičiau e, būtų pateiktas pasiūlymas. Aš labai tikiuosi, kad, na, Komisija galbūt ir neskleis visų savo kortų per anksti, tačiau aš manau, kad nėra reikalo čia žaisti ir slėpinių. Ir aš manau, kad kai tik tai jau bus galima, kai galima greičiau gauti informacijos iš komisijos, kokie bus tolesni žingsniai, mes labai lauktumėm tos informacijos ir mes labai prašytumėm jūsų panalizuoti galimybės būtent mm, iš. iš iš tų savo kriterijų, kuriuos jūs taikysite bananų gamintojoms valstybėms, kad būtent jūs apie mus informuotumėte apie tai. Ir čia. Mm, tai yra labai svarbu užtikrinant skaidrumą. Dabar dėl mūsų pasiūlymo e, mes tikrai pritarėm e, jūsų pasiūlymui ir e, jūs pritarėt mūsų pasiūlymui. Čia gal nesvarbu, aišku, kieno tas pasiūlymas ir kas kam pritarė. Svarbiausia, kad mūsų nuomonės tikrai e, yra labai vienodos, sutampa. Kai eina kalba apie jau konkrečius pasiūlymus, tai yra labai svarbu. Dėl įvertinimo, aš pakartosiu tą, ką neseniai pasakiau, labai svarbu yra užtikrinti nepriklausomą įvertinimą, kad nebūtų problemų su įvertinimu, nes aš pats turiu daug patirties e, toje srityje, nekartą su pats vertintas, aš manau, kad svarbiausia yra, kad vertinimas būtų nepriklausomas, nes tuomet turėsime daug daugiau aiškumo ir tikrumo, um, žengdami tolesnius e, žingsnius. Labai svarbu, kad kažkas galėtų labai kritiškai pažvelgti į tai, ką jūs darote, kad po to jūs galėtumėt efektyviau dirbti. E, toliau Jamaikos pavyzdys, ką jūs paminėjote, aš manau tikrai labai svarbus, labai aktualus E, išmokas lėšų mm, išmokėjimą 190 milijonų, kas numatyta, per, e, atsižvelgiant į mm, tuos e, trejų metų gamybos skaičius, tikrai čia gali, gali būti tikrai mm, labai katastrofiški padariniai. Manau, kad tikrai reikia imti platesnį, ilgesnį laikotarpį. Aš paminėjau trejus metus, nes mintis būtų tokia, kad e, reikėtų kaip galima ilgesnio laikotarpio kaip bazės paskaičiavimui, kad e, to, būtų atsižvelgta į tai, kad jog kai kurios valstybės nutraukė bananų gamybą arba e, sumažino apimtis, nes būtent jos jau e, patyrė labai neigiamą poveikį iš dabartinių tų tarptautinių susitarimų ir, ir nebuvo jokios kompensacinės sistemos, kuri galėtų kiek tai sušvelninti tą žalą. Dėl komitologijos ir deleguotų aktų aš labai pritariu tam, ką Jūs pasakėte. Čia aš laikausi Europos parlamento pagrindinių gairių ir tikrai aš neturiu visiškai jokio, jokių minčių nei per milimetrą nuo to atsitraukti, yra parlamento gairės ir viskas yra aišku. Ir mes turime primiktinai to reikalauti, nes jums reikės mūsų uh, tam, kad galėtumėt e, patvirtinti tai, ką norite. Jums reikalingas tas labai tvirtas parlamentinis ramstis, jums reikalingas toks partneris kaip mes, kuris tikrai labai paremtų jūs visoje jūsų kovos su skurdu veikloje. Ir aš manau, kad visos tos diskusijos, kurios gali būti surinktos su mumis dėl e, deleguotojų aktų, e, tikrai bus tik į naudą, tik padės jums e, vykdant jūsų veiklą. Aš manau, kad tikrai tai bus lemiama e, įtaka iš mūsų pusės. Aš noriu pasveikinti visus jūsų atliktus žygius, nes tikrai mm, sunku būtų tikėtis kokiu tai dovanų konsultacijų procese, kai eina kalba apie mm, institucinės procedūras. Man atrodo, čia gal viskas ir taip aišku, be mano aiškesnių dar pasisakymų. Tikiuosi, kad sureagavau į pagrindinius jūsų išsakytus komentarus. Dar kartą pabrėžiu, jog labai atvirai laukiu jūsų visų kitų pasiūlymų. Labai džiaugiuosi, jog man komanda gera padeda ir, ir tikrai labai lauksiu mūsų komiteto, galbūt ir kitų komitetų pasiūlymų. Tikiuosi, kad galėsime užbaigti mūsų darbą kaip galima greičiau. Uh, O dėl kitų veiksmų, horizontalių veiksmų. Dėl Europos parlamento tolesnės veiklos aš galiu dar kartą pakartoti tą, tą patį, ką pasakiau, kad a, tikrai a, labai džiaugsiuos visu, visais, indėli, visais įmanomais indėliais į šias diskusijas. Merci beaucoup. Je vais vous rappeler le Ačiū. Priminsiu Jums terminus. Termin, terminus, kada pateikti galima pakeitimus, tai yra rugsėjo 15, trečianis, 18 valanda. O balsuosime kitame mūsų komiteto eilinėme posėdėje spalio 4-5 dienomis. Dabar perėsime prie balsavimo, kas buvo numatyta šiam e, laikui. Visų pirma, kalbėsim, balsuosime dėl demokratinės programavimo priežiūros pagal vysimos ryties teisės aktus. Ir prie, e, prie jūsų kito o, klausimo mes sugrįšime, ponia Giorins, po balsavimo. Taigi prašau dabar visus pasiruošti balsavimo korteles. Et <clears throat> nous allons voter sur la modification du règlement. Taigi, balsuosime dėl 2002 e, metų reglamento numeris 1605. Tai yra tarybos ir parlamento e, reglamento pasiūlymas dėl išrės e, veiksmų tarnybai taikytino finansinio reglamento ir bendro biudžeto turime pirmą straipsnį 7a punktas, naujas pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Priimta. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Taigi, dabar nuomonė laikoma priimta su pakeitimais. Ne, atsiprašau, sako pirmininkė, mes dabar turime balsuoti dėl visos nuomonės su šiais pakeitimais. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Parlamento pozicija dėl kitų metų biudžeto projektų su tarybos pakeitimais. Taigi, dėl biudžeto. Balsuosime dėl visų a, pakeitimų kartu. Yra keturi blokai. Pirmasis blokas. Tai yra penki pakeitimai. Balsuosime elektroniškai. Prašom balsuoti. Taigi prašau balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Antrasis blokas. Du pakeitimai. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. Trečiasis blokas, trys pakeitimai. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Ketvirtasis blokas keturi pakeitimai apjungti į šį bloką. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar e, dėl kitų pakeitimų. 54.07. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. priimta. 54.15 atkrenta, 5, jį pakeitė žodinis pakeitimas. 54.32. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 5400, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 5401, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 5402, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 5406. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 5419. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 54.20. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 54.21. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 54.22. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 54.33. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 54-24. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 54-25. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame priimta. 54-26. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. 54-27. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. 54.28. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 54.29. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 54.30, prašom balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Priimta. Tai dėl biudžeto viskas. Visi pakeitimai išskyrus vieną buvo priimti vieningai.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 Donc nous allons voter sur le rapport de Madame euh, Veronique. Taigi, balsuosime dėl ponios Veronik de Kaiser pranešimo. Dešimtas pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Dvyliktas pakeitimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Tryliktas pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Keturioliktas pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 15. Pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Nemačiau atmesta. 16. Pakeitimas. Prašom balsuoti. Tout le monde a voté. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 17 pakeitimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Amendement 18. 18 pakeitimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. 19 pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. 20 pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Eh, le 22 tombe. Voilà, le 22 tombe, donc le 23, le vote est ouvert. Gerai, tai 23 tuomet. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 24. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 25. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 26. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigėme. Atmesta. 27. Balsuoti. Prašom balsuoti ir visi balsavote, balsuoti baigėme. Atmesta. 28. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigėme. Atmesta. 29 yra žodinis ponios toje pakeitimas, kurį jį ir pristatys. Oui, euh, j'accepterai un, un amendement. Aš euh, sutikčiau su žodiniu pakeitimu 29 mm, pakeitimui, ponios toje, tai bus toks pakeitimas, kuris pabrėž mm, pagalbos svarbą nevalstybinių veikėjų, taip pat ir religinių organizacijų ir nepelno siekiančių organizacijų svarbą, kovojant su skurdu ir užtikrinant visuomenės situaciją. Tai toks yra žodinis pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 30 pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 31 pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 30, priimta 32 pakeitimas, prašom balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Priimta. 33 pakeitimas, čia prašoma balsuoti dalimis, pone Dekaiser. Neprieštaraujate, taigi balsavimas dalimis. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Dėl antrosios dalies balsuojame. Balsuoti pradame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 34 pakeitimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Pri, e, priimta. 35 pakeitimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 36 prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 37. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote balsuoti? Baigėme priimta. 38. Prašom balsuoti. Visi balsavote. Balsuoti baigėme. Priimta. 39. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. 40. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. 41. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. 42. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. 43 prašom balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigėme priimta. 44 prašom balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigėme priimta. 45 prašom balsuoti, balsuoti baigėme. Atmesta. 46 prašom balsuoti, visi balsavote, balsuoti baigėme priimta. 47. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 48. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 49. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 50. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 51. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Priimta. 52. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 53 prašom balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Priimta. 54 prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 55 prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 56 prašom balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigiame. Priimta. 57. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 58. Prašom balsuoti. Ar balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 59. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 60 prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. 61 prašom balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmesta. 62 prašom balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmesta. 63 prašom balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmesta. 64. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 65. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 66. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 67. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame priimta. Dabar balsuosime dėl konstatuojamosios dalies. Ar visi sutiktumėte, jei balsuotumėm dėl visų konstatuojamųjų dalių kartu? Ne. Kągi. Po septinto. Gerai. Mes galime balsuoti iki septinto. Per sudėtinga. Iš eilės balsuokime. Ketvirtas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. Trečias. Prašom balsuoti. Balsuoti baigėme. Priimta. Visus kitus kartu? Blokų. Gerai, tuomet nuo penkto iki devinto visą bloką. Prašom, balsuojame. Balsuoti baigėme. Priimta. Dabar įtraukos. 25. Tai pirmas pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Ir antras. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Ir dabar balsuojame dėl viso pranešimo tekstu su mūsų patvirtintais pakeitimais. Prašom balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigėme. Priimta. Dėkojame pranešėjai. Bonjour. Nous allons maintenant voter sur euh, la résolution du Parlement. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto, dėl Europos parlamento rezoliucijos, dėl klimato kaitos konferencijos Kankūne. Šeštasis pakeitimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Septintasis, balsuokime. Ar visi balsavo, balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntas pakeitimas, balsuokime. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Devintas pakeitimas, E, ponas Gerero norėtų pasisakyti. Tik norėčiau pasakyti, kad e, šio pakeitimo ispaniškame tekste, paskutinėje eilutėje, kalbama apie tai, kad kai vystimosi klausimai įtraukiami į vystimosi bendradarbiavimą, tai ten turėtų būti pasakyta aplinkosaugos klausimai turėtų būti įtraukiami. Taigi čia klaida įsivėlė. Ačiū. Atsižvelgsime į tai. Devintas pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtas pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Vienuoliktas pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dvyliktas pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 13 pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pabandykime dar kartą. Aparatūra neveikia. Taigi dar kartą balsuokime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Keturioliktas pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta 15. Prašom balsuoti. Pirmininkė atsiprašo, dar kartą turime dalimis balsuoti, taigi pirmiausia, pirmoji 15 pakeitimo dalis. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame? Pritarta. Dabar antroji dalis. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Šešioliktas pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavo balsavimas baigtas? Atmesta. 17 pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavo balsavimas baigtas? Pritarta. 18 pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo balsavimas baigtas? Pritarta. Na, 19 pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, pritarta. Dabar balsuosime dėl konstatuojamųjų dalių. Antrasis pakeitimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas, pritarta. Trečias pakeitimas, balsuokime, ar visi balsavo, balsavimas baigtas pritarta. Ketvirtas pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Penktas pakeitimas dalimis. Dėl pirmosios dalies prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Vėl neveikia. Dar kartą pabandykime. Gal šį kartą geriau pavyks. Penktas pakeitimas, pirmoji dalis. Prašom balsuoti. Dabar gal jau veikia? Ne? Ar yra technikai? Dabar jau veikia. Tvarka. Taigi balsuoti baigėme. Pritarta. Antroji dalis. Balsuokime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Vote sur les citations. Amendement 1. Le vote est ouvert. Dabar dėl įtraukų. Pirmasis pakeitimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Amendement oral. Euh. Yra dar vienas žodinis pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. O dabar reikia balsuoti dėl pasiūlymo projekto su pakeitimais. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Labai dėkoju. Vadinasi, balsavimo raundą baigiame ir grįžtame. prie to punkto, kurį neturėjome galimybės išnagrinėti iki balsavimo. Tai yra dešimtas mūsų darbo tvarkės punktas, tai yra uh, su, teisės, e, su, su vystimos ir ties teisės aktai susijusio programavimo demokratinė priežiūra. Ir turime dabar pereiti prie demokratinės programavimo priežiūros nacionalinių ir regioninių indikatyvinių programų analizavimo. Tai būtų Brazilijai, Merkosiūrų ir Andų bendryjai skirtos nacionalinės regioninės programos. Ir aš suteiksiu mielai ponui Görinsui um, žodį, jis yra D darbo grupės vadovas ir jis pristatys šios grupės išvadas tais klausimais. Fernand. Ačiū pirmininkė. Aš dėl klausimo esmės nekalbėsiu, aš tik tai paminėsiu, kad yra siūloma pakeisti tvarkaraštį. Visų pirma, siekiama numatyti galimybę koordinatoriam šio klausimu pasitarti. Ar visi pritartų tam, kad visų pirma šis klausimas būtų aptartas tarp koordinatorių, ponas Gereiro? Sí. No, no, no, no me opongo a... Neprieštarausiu šiam dalykui, kad jis būtų pirmiausia aptartas koordinatorių posėdėje, tačiau man kila klausimas, ar po koordinatorių posėdžių, ar nevertėtų jo aptarti darbo grupėje D. Ir viskas, aišku, lieka pono Gerens rankose, pritars visiems jo sprendimo, bet galbūt būtų gerai, jeigu pirmą viską aptartume koordinatorių posėdėje, po to D darbo grupėje, ar pirmą D darbo grupę, po to pas koordinatorius. Pane Gres. Taip, aš tik noriu pritarti pono Giorens pasiūlymui. Konstatuoju, kad nėra prieštaraujančių tam, kad visų pirma šis klausimas būtų aptartas tarp koordinatorių. Tai tuomet ir laikysimės tokios tvarkos Pagal darbo atverkę turime punktą, tai yra kiti klausimai. Kitų klausimų nėra. Dar panas Gerens nori pasakyti. Taip, ar būtų galima numatyti koordinatorių posėdį surenkti iškart po šio posėdžio pabaigos. Jeigu visi pritartų tam, tai mums labai tai sutaupytų daug laiko, nereikėtų laukti pusės septynių. Ar koordinatoriai sutinka? Sutinka. Puiku, tai taip ir darysime. Pana Mitchell gal reiktų perspėti. Taigi, tuomet belieka tik tai paskelbti kitų posėdžių datas, taigi Briuselyje rytoj. Rūpiučio 31 dieną antradienį nuo 14 iki 15.30. Tai yra dėl Pakistano, neįlinis posėdis. Visus labai kviečiu ateiti, pasiklausyti komisarės Georgijevos.